Thank you very much. Starting a bit late. Pradėsime, nors ir šiek tiek vėluodami. Dėja, dar ne visi komisarai atvyko ir ne visi kolegos atvyko ir panašu, kad transporto sistema Strasbūrė veikia ne taip jau veiksmingai, kaip galėtų. Pradėsime nuo ponios Andrikienės klausimo. Klausimas skirtas ponui Fiulė. Ah, sorry, Vivian. So, Mr. Fuller, you're answering Mrs. Ponas Fiulė, atsakysite į ponios Andrikinės klausimą numeris 20. Kai tik pasiruošite, prašom, jums suteikiamas žodis. much, uh, Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau už tokį sukeitimą ir tuo pat metu dėkoju už lankstumą. Labai svarbus ir aktualus klausimas, kurį uždavė Laima Liucija Andrikienė. Turiu pasakyti, kad komisija žino, kad demokratiniai principai ir demokratinės procedūros buvo pažeistos, kad apie jas buvo pranešta, apie jas pranešė daug nevyriausybinio organizacijų ir kalbu apie vietos rinkimus Baltarusijoje. Europos Sąjunga taip pat turėjo ir savo misiją Minske, kuri taip pat mus informavo apie tam tikrus trūkumus, apie tam tikras problemas, ypač skaičiuojant balsus. Prieš pat rinkimus buvo šiek tiek pakeistas Baltarusijos rinkimų kodeksas. ESBO žmogaus teisų tarnybos ataskaita, kuri buvo parengta 2010 birželį, taip pat e, sako, kad buvo pažeidimų, tačiau e, buvo pakeistas rinkimų kodeksas, tais pakeitimais buvo bandoma keisti tam tikras problemas, tačiau situacija rodo, kad tie pakeitimai turbūt neišspręs egzistuojančių problemų ir net ir pakeistas kodeksas tikrai dar netitinka demokratiniam rinkimam keliamų reikalavimų. Aš pats ketinu Liepos mėnesį vykti į Minską ir atitinkamom institucijom aš perduosiu aiškę mūsų žinę. Pasakysiu, kad reikia ir toliau siekti pažangos įvairiose srityse, kurios yra itin svarbios demokratizavimo procesui, jei Baltarusija tikrai rimtai sieks glaudesnio bendradarbiavimo su ES ir vienas iš svarbių veiklos klausimų bus rinkimų e, sistema, rinkimų įstatymas ir aš paraginsiu Minską ir toliau bendradarbiauti su ESBO rinkimų kodekso klausimais besiruošiant prezidento rinkimams. Ruošiantis prezidento rinkimams, komisija taip pat stebės situaciją ir daug dėmesio skirs ir kitiems svarbiam klausimai, pavyzdžiui, susirinkimo laisvė, žiniasklaidos laisvė, pilietinės visuomenės, NVO laisvės. Kol kas šiais klausimais nepadaryta didesnės pažangos. Ačiū. Dėkoju komisarui. Pone Andrikienė, jei norite papildomą klausimą, galite užduoti. Gerbiamas komisarė, ačiū labai už atsakymą. E, tačiau aš turiu papildomą klausimą. Pasaulis įvairiai reaguoja į įvykius Baltarusijoje birželio aštuntą dieną jungtinių amerikos valstijų administracija priėmė sprendimą dar metams pratęsti finansines sankcijas baltarusijos aukštiesiems pareigūnams įskaitant prezidentą Aleksandrą Lukašenką. E, aš manau, kad tai yra atsakas į nedemokratiškus vietos rinkimus Baltarusijoje. Ir norėčiau išgirsti jūsų vertinimą ir taip pat ar europos sąjunga ketina imtis panašių veiksmų reaguojant į pilietinių politinių ir kitų žmogaus teisių pažeidimus baltarusijoje kitaip sakant kokios pozicijos ruošiasi laikytis europos sąjunga ačiū Ačiū komisarė, gal pagėdėtumėte atsakyti. Uh, Ačiū. Mes praeitie stengiamės taikyti santykių palaikymo politiką, mes bandėme ir izolacijos politiką taikyti ir atvirai sakant, nei viena politika nedavė tobulų rezultatų. Nei viena iš tų politikų neleido mums iki galo pasiekti to, ko mes norėjome santykiuose su Baltarusija. Dabar mes bandome sukurti pagrindą tam, ką aš pavadinčiau kritinę santykių mase. Komisija rengia bendrą planą laikinąjį planą, kurį pavadinčiau baze, baziniu planu tiek geram, tiek blogam orui prognozuojamam tarp ES ir Baltarusijos. Tai būtų pagrindas tolesniems žingsniams link demokratizacijos ir palaipsniško įsitraukimo į santykius iš ES pusės. Čia ir e, Europos vadovų taryba, ir Europos parlamentas bendrai e, dalyvautų ir aš esu tvirtai įsitikinęs, kad tai būtų tinkamiausias atsakymas į tuos tikrai užfiksuotus e, žmogaus teisės pažeidimus Baltarusijoje. Thank you. Mr. Zemke, to... Ponas Zemka nori užduoti papildomą klausimą, prašom. Chciałem podziękować, jeżeli panie komisarzu. Noriu padėkoti e, pirmininkė už šią galimybę padėkoti komisarui už atsakymą. Tačiau iš tikrųjų kalbame apie du dalykus. Aš žinau, kad jūs į Baltarusiją ketinate vykti jau greitai ir Antroje klausimo dalyje buvo kalbama apie e, mažumas, nacionalinės mažumas, apie e, e, Baltarusijos piliečius, kurie priklauso kitom etniniam grupėm, kurie yra mažumos Baltarusijoje. Tačiau turi Baltarusijos pilietybę, nors ir yra, pavyzdžiui, pagal savo tautybę Lenkai. Taigi klausimas yra toks, pavyzdžiui, kaip su a, studijų a, stipendijomis moksleivėm iš Baltarusijos. Komisarė. Ačiū už šį papildomą klausimą. Programos dalis dėmesį sutelkia į ryšius tarp žmonių, su žmonėmis, ryšius su, su jaunimu, su studentais. Ir tai, mano manimu, labai svarbi dalis taip pat ir mano būsimų diskusijų Minske. Tai būtų klausimai susiję ne vien tik tai su bendraisiais žmogaus teisų pažeidimais, bet taip pat ir su konkrečiais dalykais, tai yra mažumų situacija. Ypatingą dėmesį skiriu šiam klausimui. Buvau susitikęs su ponia Angelika Boris ir kitais Baltarusijos opozicijos atstovais, aptarėme ne vien tik E, Lenkijos mažumų situaciją Baltarusijoje, bet taip pat ir būdus, kuriais Europos komisija galėtų padėti joms. Aš nemanau, kad tai yra izoliuotas klausimas nuo kitų. Aš gal nebūtinai taip, kaip kiti o, vaizduoja, tai yra atskiras klausimas. Aš manau, kad tai yra visa eilė klausimų, kurie bus keliami dėl įvairių mažumų ir jų situacijos, kai vyksiu į Minską kalbėti su valdžia ten. O dabar pereisime prie 18 klausimo. Ponui Rien, paskui 19 poniai Reding, toliau 21 komisarai Potočnik. Tačiau ponas Barnie ir komisaras Patočnik panašu, kad važiuoja tą pačią transporto priemonę ir dar neatvyko. Ne, vis dėlto ponas Patočnik pasirodo yra puiku, tai reiškia, kad tik ponas Barnie šiek tiek užtruko. Taigi, 18 klausimas. Ponui Ren klausimo autorė Rodi Kratsa Cagaropulų. Uh, Ačiū, pirmininkė gerbim parlamento nariai. Noriu padėkoti poniai Kratsa už labai svarbų klausimą, iš tiesų net už kelis klausimus, nes euro įvaizdis ir patikimumas be abejo yra ypatingai svarbus klausimai visiems europiečiam dabartinėje sudėtingoje situacijoje. Viena iš priežasčių yra ta, kad euras yra ne tik piniginis susitarimas, piniginis vienetas, o jis yra ir ypatingai svarbus arba svarbiausias ES politinis projektas. Taigi euro įvaizdis, euro projektas, jo patikimumas turės didžiulių pasiekmių visam europiniam projektui. Aš tikrai atidžiai ruošiau atsakymą į šį klausimą, pasirašiau net keturių puslapių atsakymą kartu su savo tarnybom. Tikrai labai gundausi paskaityti tą atsakymą, tačiau tam prireiktų bent 12 minučių. Aš tikrai galėsiu e, pateikti jums vėliau tą atsakymą. Na, o dabar pasakysiu, kad Turime kalbėti ne tik apie žiniasklaidos kampanijas, reklamos kampanijas, kad ir kokios jos būtų svarbios. Turime kalbėti apie politiką, apie konkrečius veiksmus, kurių turime imtis, kad apgintumėm eurą nuo sisteminių išpolių. Dar pasakysiu, kad vykdome e, reguliarius tyrimus taip pat Eurobarometro tyrimus ir juos atlikome visose valstybėse narėse skirtingais etapais. Taip pat naudojamės visomis progomis, kad galėtumėm teikti informaciją apie naujausius pasikeitimus, apie politikos įvairius veiksmus, kurių imamės euro ir ekonominės sąjungos kontekste. Be abejo, visuomenė reikia informuoti ir mes tai stengiamės daryti per visus įmanomus kanalus, priemonės, per internetinius tinklalapius, per skelbiamą literatūrą, brošiūras, taip pat per įvairius tinklus, per ekonomikos, e, politikos tinklus, profsąjungas, darbdavių organizacijas ir taip toliau. Taigi tikrai veikiame visais frontais, dirbam kartu su valstybėm narėm, kad paskleistumėm savo žinę apie eurą. Dėl konkrečių politikos sričių, kurios be abejo yra labai aktualios aptarinėjant šį klausimą. Tai būtų jau B dalis ponios Kratsa klausime. Tai yra Kokiu priemonių numatoma imtis siekiant gerinti bendros valiutos įvaizdį ir jos patikimumą visuomenėje? Atsakydama šį klausimą, norėčiau paminėti tris dalykus. Visų pirma, nutarėme taikyti e, Europos finansinio stabilumo priemonę, kuriai bus skirta 500, apie 500 milijonų eurų, taip pat ir specialus gelbėjimo paketas skirtas Graikijai, jame taip pat numatoma finansinė pagalba ir visa tai turi padėti sumažinti finansinį neaiškumą ir užgesinti tą vietinį gaisrą, kol jis neišplito į visą Europą. Taigi dirbam labai konkrečiai tam, kad užtikrintumėm euro stabilumą ir apskritai finansinį stabilumą Europoje. Antras dalykas. ES valstybės narės tikrai imasi konkrečių fiskalinio konsolidavimo priemonių. Ir buvo net pradėta visa fiskalinio konsolidavimo ir struktūrinių reformų banga visoje Europoje. E, ir siekiama atstatyti euro patikimumą ir tvirtumą, taip pat ir įvaizdį. Aišku, visą tai daroma, viską tiksliai, konkrečiai apskaičiavus ir viskas vykdoma koordinuotai struktūruotai. Tai yra, kad to šalis, kuriuose nelabai veiksmų laisvė labai didelė, imtųsi tų priemonių, kurių jom reikia, pavyzdžiui, Graikija, Ispanija ar Portugalija, ir kad visos šalis imtųsi tokių priemonių, kurios atitinka jų e, situaciją. Jeigu dar yra erdvės fiskaliniam veiksmam, tai jos ir turi į tai atsižvelgti. Beje, Šiandien pristatėme 15 perviršinio biudžeto procedūrų, tiksliau įvertinome tokias procedūras ir atsižvelgiame tai, kokiu priemonių imasi atitinkamos valstybės narės. Galiausiai, pirmininkė, turiu pasakyti dar ir keletą žodžių apie sustiprintą ekonominę valdyseną. Ji yra būtina tam, kad užtikrintumėm euro patikimumą. Ir aš tikiuosi jūsų paramos, kai jūs balsuosite dėl rezoliucijos Europa 2020 ir dėl rezoliucijos dėl sustiprinto ekonominio valdymo. Tikrai reikia jūsų paramos, kad įtikintumėm tarybą, kad įtikintumėm pačias valstybės narės, kad dabar tikrai turime imtis konkrečių priemonių ir kad turime vesti griežtesnę e, biudžeto ir ekonominės padėties stebėsenos ir kontrolės sistemą ir visą tai turi įsigalioti jau kitų metų pradžioje. Ačiū. Ačiū, ponia Kratsa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisarui už atsakymą ir už šią galimybę aptarti įvairius um, eurozonos gyvavimo etapus, visą tai, kas yra atlikta šioje srityje. Tačiau um, aš labiau teiravausi dėl euro įvaizdžio ir visuomenės požiūrio į eurą, nes dabar, manau, iškilo didelis pavojus, jog visa tai, kas yra daroma eurui palaikyti, brangiai kainuos, kad ateitis nebėra garantuota. labai neramina tie dalykai, kurie yra išsakomi apie eurozonos valstybės ir valstybės už eurozonos ribų. Aš manau, kad euras yra didžiulis pasiekimas, bet aišku, kad jo įvaizdį reikia stiprinti visuomenės akise kad būtų kalbama ne vien tik tai apie diržų susiveržimą, bet ir apie pozityvius dalykus. Komisarė. Thank you. Ačiū. Pritariu jūsų išsakytiems argumentams. Iš tikrųjų, eurą mes vertiname kaip viena iš pagrindinių ekonominės politikos priemonių, tvaraus augimo Europoje priemonių, bet taip pat ir kaip ne tik simbolį, bet ir uh, ryšį tarp europiečių, kuriant bendrus Europos namus Tuo tikslu mes organizavome daug komunikavimo veiklos. Pavyzdžiui, 2010 metų pirmą pusmetį, aš čia tik trumpai paminėsiu tokius momentus, tai buvo visuomenės informavimo kampanija dėl euro pranašumų dešimtie eurozonos valstybių - Vokietija, Prancūzija, Portugalija, Malta, Belgija ir taip toliau. Mes taip pat organizavome Briuselio ekonomikos forumą, kuris įvyko prieš dvi savaitės. Jis buvo skirtas ekonominiams, finansiniams klausimams aptarti. Buvo rekordinis dalyvių skaičius, daugiau kaip tūkstantis. Šis renginys buvo plačiai nušvestas visuomenėje. Tai tikrai atvejis, kuomet. Uh, siekiama stiprinti, siekiama stiprinti visuomenės e, į, e, akise e, euro įvaizdį, kai, kai iš tikrųjų buvo susilaukta daug dėmesio. Aš galėčiau ir toliau vardyti panašią veiklą, bet aš manau, kad geriausių rezultatų pasieksime per uh, Um, plačia, plačias politiko priemon, politikos priemonės per įvairias kampanijas, kurios leis mm, mūsų žmonės gerai informuoti. Dėl jaunimo apmokymo norėčiau pasakyti, mūsų visuomet buvo labai aiški filosofija. Visų pirma, turi sukurti tikrą gerą produktą, o po to um, daryti jo uh, rinkodarą. Uh, kad labai svarbu, kad reklaminė kampanija būtų tinkamai organizuota, kad pasiektume mūsų žmonių širdis ir protus. Ačiū, turime du papildomus klausimus, tačiau noriu pasakyti, komisarė, kad jūsų yra įdomus pastebėjimas, jog jūsų tarnybos parengė 12 puslapių atsakymą kurį jūs paskelbėte savo interneto svetainėje. Galbūt galėtumėm padirbėti šio klausimu Um, komisaru atskirai, nes šis klausimų valanda yra būtent viešų diskusijų uh, laikas ir aš manau, kad teisingai yra pastebėta, jog tokiam svarbiam klausimui reikėtų plataus, detalaus atsakymo. Tačiau klausimų valandoje panašu kuomet yra atsakymai tik tai labai tikslus ir konkretus, nėra pakankamai galimybių aptarti tikrai tokius klausimus, kuriems reikalingi labai detalus atsakymai. Taigi um, jūsų oficialus atsakymas bus už, užfiksuotas oficialiajame žurnale. Papildomas uh, klausimas iš pono Trantės. Dėkoju, pirmininkė, komisarė. Aš labai atidžiai klausiausi jūsų atsakymo, kurį pateikėte. Kalbėjote apie tą 12 puslapių atsakymą, labai išsamų atsakymą. Tačiau nežinau, aš nesu įstikinęs, ar jūs tikrai atsakėte į klausimą ir ypač į tą jo dalį, kurioje kalbama apie naujas šalis narės eurozonoje. Tiksliau kalbu apie Estiją. Jei tokios šalys taps eurozonos narėmis ir jei jos turi griežtą biudžeto disciplinos ir tvarkos politiką, tai kokiagi bus situacija, galbūt kai kuriais atvejais valstybės tarnautojai gali prarasti darbo vietas, o tai atsilieps visiems Ar tikrai tai yra geriausias būdas parodyti euro vertę visiems piliečiams? Thank you, member, for this, uh... Dėkuoju gerbiamam parlamento nariui už klausimą. Estija turėjo įvesti biudžeto discipliną griežtesnę ne tik dėl euro, bet ir dėl to, kad Estijos ekonomikai taip pat kilo didelė grėsmė dėl ekonominės krizės, kaip ir mum visiems. Ir ekonominis augimas toje šalyje tiesiog sustojo, jis buvo neigiamas. Tai reiškia, kad valstybės finansai Estijoje nebe, nebėra tvarūs. Jų įsiskolinimo lygis yra labai mažas - 7,2 procento, o vidurkis ES yra 75. Tačiau buvo kitų nuogastavimų dėl kreditingumo pavyzdžiui ir kilo abejonių, ar tikrai Estija ir toliau galės vykdyti stabiliai savo politiką ir užtikrinti savo valstybės finansų stabilumą. Vis dėlto buvo priimtas Estijos parlamente demokratinis sprendimas, jis priimtas visai nesenai ir jie ir toliau laikosi savo politikos ir beje gan sėkmingai. Paleckis. Dėkuoju, ponas Paleckis. Tik dar noriu priminti, kad papildomi klausimai, nesvarbu, kas juos užduotų, neturėtų būti ilgesnė nei 30 sekundžių. <clears throat> Ačiū pirmininkė. E, gerbiamas komisarė, e, kaip žinoma, silpniausia eurozonos grandis yra Graikija ir užtruko du mėnesius kol graikijai buvo suteiktas pagalbos paketas. E, tas užtrukimas įvyko daugiausiai dėl vokietijos kaltės ir kainavo šimtus milijonų eurų ir be abejo susilpnino pačią euro valiutą. Kaip komisija vertina tokius dalykus ir kokių žingsnių imtųsi, kad tokie uždelsimai nesikartotų ateityje? Ačiū. Dėkoju, komisarė. Tikrai nenorėčiau dabar įsivelti į ilgas diskusijas ir tikrai nenorėčiau nieko kaltinti. Laikausi tokios pozicijos. Politika ir ekonominė politika Europos Sąjungoje yra politinės valios reikalas. Tai daug priklauso nuo politinės valios. Ir, na, šiuo konkrečiu atveju atėjo laikas, kai galėjome priimti šiuos konkrečius sprendimus ir teikti E, finansinę pagalbą Graikijai. Taip pat galėjome sukurti ir finansinio stabilumo mechanizmą. Dabar tas mechanizmas jau veikia. Dėl Graikijos. Bendra parama yra 20 milijardų iš ES ir TVF ir pirmas paramos gabalas juos pasiekia gegužės mėnesį. Graikija įgyvendina bendrą ES ir TVF programą ir ją įgyvendina laiku ir pagal e, savitarpio memorandumą. Dar daugiau, e, mano jau minėtas stabilumo, finansinio stabilumo mechanizmas, ta priemonė jau yra parengta, ją jau galima pasinaudoti E, jį gali sudaryti iki 40, atsiprašau, 60 milijardų eurų ir tuo tikslu galima pasinaudoti bendrijos biudžetu kaip garantiją už paskolas. Ir ši priemonė jau yra parengta, kaip sakiau, ir paruošta, jei reikės, ją galima pasinaudoti, jeigu bus paprašyta tokios pagalbos. Taip pat reikia paminėti ir specialią priemonę tarp vyriausybinį susitarimą, jis kartais taip pat vadinamas Europos finansinio stabilumo priemonė iki 440 milijardų eurų. Ši priemonė bus, bus, ratifikuota, bus ratifikuota 90 procentų šios priemonės jau gan greitai iki šio mėnesio pabaigos ir tai reiškia, kad jei atsiras netidėliotinas poreikis, galima bus pasinaudoti ir šiuo mechanizmu, šią priemonę. Dar viena pastaba. Visos šios priemonės tik tai mums leidžia išlošti laiko. O iš esmės realybėje turime pradėti rimtą finansinio konsolidavimo programą Europoje ir turime iš esmės pakeisti pastarųjų 20 metų praktiką. So much, uh... Ačiū komisarui. Dabar pereiname prie 19 klausimo. Pone Reding, paprašysime ateiti į priekį. Tai yra ponios Maginės klausimas. Ponas Keli perims šį klausimą. Jis užduos papildomą klausimą. Taigi, ponė Redinkai, jūs būsite pasirengusi, prašom, žodis jums. Well, um, like to... Pirmininkė, noriu atsakyti į ponios Maginės pateiktą žodinį klausimą ir pasakyti, kad nors atsakomybė už uh, globo, institucinės globos teikimą ir priežiūrą tenka valstybėms narėms. Komisija yra pasirengusi propaguoti neįgalių žmonių teises, gyventi nepriklausomai ir paslaugų bendruomenės mes institucinės siūlome tik tai kaip alternatyvą. Iki metų pabaigos ketinama patvirtinti Europos neįgalumo strategiją 2010-2020 metams, kur bus nustatyta nuosekli bazė įgyventi jungtinių tautų um, konvenciją neįga, dėl neįgaliųjų teisių tam, kad būtų galima padėti neįgaliems asmenims gyventi nepriklausomai, ne institucijose. Ir prioritetas bus ne institucijose institucinės globos sistemos, ypač stiprinant struktūrinių fondų panaudojimą šią linkmę. Struktūrinių fondų panaudojimo prioritetai, aišku, nustatomi nacionalinių regionių lygmenių, tačiau komisija padeda keistis pažangęją praktiką, formuoti gairias, kaip geriausiai panaudoti šias lėšas, kad būtų galima užtikrinti asmenų autonomiškumą, kad būtų galima iš, užtikrinti neįgaliųjų teises gyventi, gyventi nepriklausomai. Noriu taip pat paminėti Europos socialinį fondą. Tai yra priemonė mažinti kliūtis, kad neįgalieji asmenys galėtų dalyvauti visuomenėje kaip lygus jos nariai. Socialinis fondas gali be kitų priemonių finansuoti patarimus, apmokymus, kurie būtų pritaikyti konkrečiai asmenims su negale, rehabilitacijai, darbo vietų kūrimui, e, socialinės ekonomikos stiprinimui, ypač pagalba e, skiriant verslumo didinimui tarp asmenų su negale, taip pat visuomenės informavimo kompanijoms, kad būtų galima kovoti su diskriminacija. E, jis taip pat gali skirti pagalbą personalo mokymui ir perkvalifikavimui, kad būtų galima lengviau e, užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomenę paremtų paslaugų teikimo. Europos regioninės plėtros fondas taip pat gali būti panaudojamas lygiai grečiai, kuriant reikiamą infrastruktūrą tokioms naujoms paslaugoms lengviau teikti. Taip pat komisija parengė priemonių paketą, kaip naudoti struktūrinių fondų lėšas, kad būtų galima užtikrinti prieigą be diskriminacijos asmenims su negale. Šios priemonės yra parengtos taip, kad e, valdymo struktūros, tarpinės grandies struktūros, e, e, projektų rengėjai galėtų parengti ir įgyvendinti, stebėti ir vertinti struktūrinių fondų programas ir projektus. You, Dėkoju komisarai. Ponas Keli. Ačiū komisarė. Ponios Maginės vardu, kuri patikė klausimą, taip pat dėkoju Jums už detalų išsamų atsakymą. Porą klausimų iš mano pusės. Ar komisija imasi kokiu nors veiksmų prieš tuos, kurie panaudojo netinkamai struktūrinių fondų lėšas, ypač šioje srityje, kurią aptarinėjame, tai yra kuriant tam tikras institucinės globos įstaigas negaliesiems. Ir kitas klausimas, kaip greit galima būtų išnaikinti tokią praktiką, jei iš vis įmanoma tai padaryti valstybėse narėse. Ačiū. Jei struktūrinių fondų lėšos yra panaudojamos netinkamai, komisija gali įsikišti. Tačiau nepamirškime ir pagrindinės atsakomybės ir pagrindinės valstybių narių prievolės. Jos turi taip pat vykdyti ir savo politiką, savo nuostatas ir organizuoti savo socialinės apsaugos sistemas, į kurias turi būti įtrauktos ir ilgalaikės globos institucijos. Klausimas būtų toks, ar komisija galėtų vetuoti valstybės narės veiklą, jeigu mato, kad ta valstybė ir toliau netinkamai investuoja lėšas. Kaip žinote, struktūrinių fondų lėšos yra naudojamos pagal bendros atsakomybės principą, tai yra atsakomybės tarp komisijos ir valstybių narių. Tačiau viskas priklauso nuo pačios valstybės narės ir jos regiono valdyti programas ir įgyvendinti tas programas, tinkamai atrinkti tas programas ir atrinkti projektus. Tai daro valstybės narės. Net jei komisija ir negali vetuoti tam tikrų procesų, mes vis dėlto jau senai dirbam kartu su valstybėm narėjim tam, kad kažkiek pakeistumėm vidinę politiką valstybėse narėse. Pavyzdžiui, dirbome su Bulgarijos valdžia ir per pastaruosius du metus taikėme tam tikrą kooperatyvų bendrąjį principą ir susitarėm, kad vyriausybė negali lėšų skirti e, neinstituciniai globai. Tačiau aptarėme su jais ir susitarėme, kad turi būti taikomas deinstitucionalizavimo principas ir kad jo reikia laikytis. Dėkoju porą papildomų klausimų. Ponas Kursa. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, dėkoju komisariai už atsakymus, taip pat už tai, kad jį taip ryštingai dirba, sprendžiant neįgaliųjų klausimus. Norėčiau užduoti porą papildomų klausimų. Kalbant apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, jau buvo paminėtos pagrindinės egzistuojančios problemos. Rytų Europos pat turi ir kitų problemų. Mūsų šalise anksčiau vyravo komunistinis režimas, kurio metu buvo pristatyta daug vilų, po to tos vilos buvo perimtos ir juose buvo įsteigtos globos institucijos neįgaliesiems. Ir labai dažnai struktūrinių fondų lėšos panaudojamos tokių vilų renovacijoms arba tokių sanatorijų e, renovacijoms Ir klausimas būtų toks, ar komisija turi konkrečių planų, kaip galėtų e, plačiau vertinti visą situaciją, atsižvelgti į turizmą ir kaip apskritai reikėtų vertinti tokį nekilnojamą turtą ir kaip įvertinti, ar jis tinkamai panaudojamas. Well aware. Pirmininkė, puikiai žinau, jog santvarkos pasikeitimas lemia ir požiūrio į mm, politikos likusios iš praeities taikymą, požiūrį, počio pasikeitimą. Taigi, aišku, pačios vyriausybės turi nuspręsti, ką jos darys su savo globos institucijomis, ar jos nori renovuoti šį turtą, ar jos nori um, skirti tą turtą kitai paskirčiai. Um, noriu pabrėžti, kad um, dėl deinstitucionalizavimo, dėl to, kad žmonės su negale būtų um, įtraukiami į visuomenę, o ne paliekami globos institucijose, mes tengiamės komisijos um, personalą mokyti šiais klausimais, kad po to jie galėtų mm, bendrauti su valstybėmis narėmis šiais aspektais atitinkamai. Balandžio 29 dieną Regio generalinis direktoratas suringė seminarą komisijos personalui. Seminaro pavadinimas buvo toks. Ar jūs pavadintumėt tai savo namais? Uh, geriausias ES lėšų panaudojimas, kaip būtų galima likviduoti tokias didžiausias globos institucijas, buvo aptariama ir būtent mūsų tikslas yra apmokyti personalą, kad po to tolesniuose ryšiuose su valstybėmis narėmis, su jų administracija e, vietoje jie galėtų keisti mentalitetą. Taip pat vyko puikia sąveika tarp regio generalinio direktorato ir užimtumo generalinio direktorato, galvojant apie tolesnius žingsnius, kurias būtų galima pritaikyti, nes mes esame tikri, jog socialinio fondo investicijos turi būti skirtos būtent tų aptarnavimo asmenų interesams. Ne vien tik tai, kad būtų to renovuojamos tos įstaigos, bet kad realiai būtų jų interesai taikinami, taiko, e, tenkinami. Pildomas klausimas, panas Čintis. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Norėčiau užduoti tokį labai praktinį klausimą. Graikijoje, mano šalyje, taip pat ir kitose šalise yra vykdomos griežtos taupimo programos ir mažinamos socialinės išlaidos. Socialinis finansavimas labai dažnai apkarpomas finansavimas socialiniam institucijom, tokiam institucijom, kurios prižiūri neįgaliuosius. Daugelis tų institucijų buvo netgi uždarytos. Ir mačiau ne vieną tokį atvejį Graikijoje. Pavyzdžiui, 50 neįgalių vaikų buvo palikti likimo valiai vien todėl, kad buvo nutrauktas finansavimas. Kasgi bus su tais vaikais ir ar jie, pavyzdžiui, ir tokios institucijos galėtų gauti paramą iš kitų europinių fondų? Na, aišku, kad socialinės politi socialinė politika yra valstybių narių kompetencija. Jos pačios turi tvarkyti savo socialinės apsaugos sistemas. Taip pat jos pačios turi organizuoti ir teikiamų paslaugų finansavimą bei tokių paslaugų, kurias teikiamas ilgalaikės globos ir priežiūros institucijose. Mes, komisija, negalime kištis. Mes negalime priversti vyriausybių keisti savo politiką galime taikyti tik bendrasias priemonės ir lengvai bandyti stumtelti e, valdžios institucijas, e, kad jos rūpintųsi savo piliečiais. Na, aišku, galima pasinaudoti socialiniu fondu ir socialinio fondo darbuotojai yra puikiai apmokyti ir tikrai gali gerai pasirūpinti žmonėm. Tačiau sprendimas, ar įkurti globos institucijas ar jas išlaikyti ar uždaryti, toks sprendimas vis dėlto yra valstybių narių vyriausybių rankose. Dėkoju komisarai, ačiū, kad atvykote. Matau ir džiaugiuosi, kad atvyko komisaras Barnie. Sekantis klausimas bus komisaro Potočnik. It's question 21. 21 klausimas, autorius Chris Davis, komisarė Potočnik, kai bus ta pasiruošęs. Ačiū. Gerbiami Europos parlamento nariai. Pone Davis, Jūsų klausimas labai svarbus, jis kalba apie ES diplomatijos veiksmingumą tarptautinėse dėrybose. Taip visi žinome, kokie e, buvo Kopenhagos susitikimo rezultatai bei Dohos susitikimo rezultatai. Tikrai jie mus nuvylė. Akivaizdu, kad turime pasimokyti iš tų įvykių ir taip pat turime atsižvelgti ir Lisabonos sutarties konkrečias nuostatas. Tad e, reikia ieškoti subalansuotų išvadų ir žvelgiant į ateitį turime suvokti, kad e, buvo daug priežasčių, dėl kurių šių sustikimų rezultatai buvo tokie, kokie ir yra. Akivaizdu, kad labai sunku susitarti dėl bendros pozicijos tarp 27 valstybių narių, juk mes atstovaujam 500 milijonų piliečių ir tai buvo tarptautinės dėrybos daugeliu klausimų ir daugelis klausimų turės tikrai didžiulės įtakos tolesniam visų gyventojų. Tad kalbant tiek apie klimato kaitos dėrybas, tiek apie CITES e, dėrybas, akivaizdu, kad ES turėjo bendrą poziciją ir mes tikrai ir toliau sieksime šią poziciją pateikti ir savo partneriams tarptautinėse dėrybose. Ir tikrai dar šešis mėnesius prieš e, pagrindinius susitikimus buvo suderinta ES pozicija ir mūsų delegacijos pristatinėjo tuos mūsų, tas mūsų pozicijas dėl tigrų, pavyzdžiui, dėl ryklių ir tam tikrais klausimais buvo susitarta. Tačiau aš suprantu, kad paprastojo tuno atveju tikrai nepavyko pasiekti gerų rezultatų. Bendraja prasme dar pasakysiu, kad komisija mano, jog ES CITES kontekste galės ateityje veikti e, geriau, kai konkrečiau sustarsime dėl pozicijos. Taigi mes ir toliau stengsime įtikinti trečiasias šalis ratifikuoti Gaboronę pakeitimo, kuris buvo teikiamas prie e, CITES ir Taip pat dar turiu pasakyti šitą apie klimato kaitos darybas. ES vyko vidinės diskusijos Kopenhagos sustikimo kontekste, tačiau, um, kad ir kokios buvo sunkios tos dėrybos, mums pavyko pagerinti savo poziciją. Toliau taip pat klausima, uh, e, Ar turime strategiją ateičiai, kaip dirbti su mūsų partneriais, su trečiosiomis šalimis? Taip, turiu pasakyti, kad ES e, taikė trojkos principą, daugia šalių darybų principą, rengėme ir trojkos e, misiją, sustikinėjome su kitais partneriais, vykdėme ir neformalų dialogą. Mūsų dėrybinės komandos rengė nuosekliai analizavo mūsų bendrą poziciją, kurią pristatinėjo partneriams. Naujai kalbėsime ne tik apie Kopenhagą ir Dohą. Labai svarbu nepamiršti, kad svarbiaus, vienas iš svarbiausių Lisabono sutarties tikslų yra stiprinti sąjungos, ES balsą pasaulyje. Ir tikrai svarbu užtikrinti ne tik mūsų, užtikrinti mūsų geresnę atstovavimą išorėje už ES ribų. Taigi būtent tokį išorės atstovavimą mes ir stiprinsime. Ir uh, tam gali pritarti ir taryba, jei taryba atrodys, kad turime įsitraukti tarptautinės dėrybas, tai tuomet taryba turės išduoti leidimą ir įgaliojimus komisijai, kad komisija ES vardu būtent tokiuose dėrybose ir dalyvautų. Ir uh, tai gali būti daroma per dėrybinės direktyvas. Be abejo, ES ir jos atitinkama delegacija ateitie turės dalyvauti visose darybinio etapo procesuose. Dabar mes diskutuojame, kaipgi tuos principus reikėtų įgyvendinti praktikoje. Komisija, aišku, laikosi budrumo principo ir tikisi, kad Lisabono sutarties įgyvendinimas tikrai užtikrins didesnį mūsų vieningumą ir dirbsime koordinuočiau e, priešingų atvejų gali būti taip, kad tik susilpninsime ES poziciją tarptautinėje arenoje, o Lisabona tikrai siekia netų tikslų. E, kuogi mes rizikuojame? Iš esmės rizikuojame ES vaidmeniu, ateitimi ir veiksmingumu mūsų darbo ir tuo ar pasieksime savo tikslų ir ar įgyvendinsim savo poziciją tarptautinėje arenoje. Ačiū. Ačiū, panas Deivis. Komisara, komisaro ir mano tikslai yra tie patys, akivaizdu, remiu komisijos poziciją tame mūšyje, tačiau žiūriu į CITES, žiūriu į Japonai iš vienu, kit, vienos ambasados į kitą keliauja su aukso maišu. Ar tai irgi yra rankos išteisimo politika? Ką Jūs galvojate apie ES diplomatinių pajėgumų stiprinimą? Kokių susitikimų turėjote ar turėsite su Keti Ashton, kad aptartumėt, kaip išorės veiks? veiksmų tarnyba galėtų būti panaudota bendrai, užtikrinant mūsų diplomatinius pajėgumus ir jų pilną panaudojimą. For the specific Which... Dėl konkretaus jūsų klausimo e, turiu pasakyti, kad e, nebus susitikęs su Kathy Ashton, bet vienas dalykas yra aiškus. Sitės kontekste, ypač paprastojo tūno klausimų, mes e, sakyčiau, žengėme daug nesėkmingų žingsnių. Visų pirma, komisijos pozicija buvo pernelik per vėlai patvirtinta, antra, e, tarybos e, diskusijos irgi vyko tik labai galiniuose ko kurie per posėdžiuose. Aš manau, pasiremiant bendrai tą patirtimį reikia pasakyti, kad e, nesėkminga buvo ta veikla, bet tai yra uh, užduotis, kur mes turime dirbti kartu ir aš tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsime panaudoti gerai veikiančią Europos išorės veiksmų tarnybą. Ačiū, dabar periname prie 22 klausimo, kurį uždavė ponas Jorgensen ir kartu ponia Hol, komisarė, jums žodis. Thank you. Honorable Chairman. Dėkoju. Pirmininkė, ponė Hall, ponė Jorgensen. Komisija žino, kad buvo atlikta nemažai tyrimų, kad ir būtume galima išsiaiškinti bendrą įvairių cheminių medžiagų poveikį. 2009 pabaigoje Danijos atitinkamos institucijos paskelbė kelių tyrimų rezultatus dėl bendro įvairių endokrinę sistemą ardančių cheminių medžiagų sumaišymo ir tokio kokteilio poveikį žmonių organizmui ir ypatingai vaikų organizmui. Danijos pateikti duomenys yra susiję ir su tarybos išvadomis, kurios patvirtintos 2009 pabaigoje. Ir buvo prašoma, kad komisija ištirtų, ar dabartiniai mūsų ES teisės aktai sprendžia endokrinę sistemą ardančių cheminių medžiagų problemą ir ar bendrai yra žiūrima į šį klausimą, į tai, kokių rūšių cheminės medžiagos gali būti jungiamos į tokius kokteilius ir kaip jie paveikia organizmą. Dėl tokių medžiagų turiu pasakyti, kad visai nesnai komisija internete paskelbė naujausią ataskaitą apie tokių mišinių toksiškumą. E, tie rezultatai buvo pateikti po e, aplinkosaugos direktorato atlikto tyrimo, jis truko du metus ir Komisija taip pat yra pateikusi ir oficialų prašymą dėl tokių mišinių toksiškumo, jį pateikėme aplinkosauginio poveikio ir sveikatos atitinkamam skyriui, taip pat ir moksliniam komitetui dėl vartotojų produktų. Iki 2012 metų komisija remdamėsi tyrimo rezultatais bei konsultacijų proceso rezultatais apibendrins visą savo ataskaitą, kurią pateiks ir joje e, konkrečiai kalbės apie tai, ar mūsų turimi teisės aktai, taip pat ir REACH, yra pakankami, kad kovotumėm su tom problemom, kurios kyla dėl tokių cheminių medžiagų mišinių, ar nereikia keisti dabar turimų teisės aktų ir gairių, ar nereikia keisti vertinimo proceso. E, komis, mes pradėjome 1999 metais endokrinės temardančių cheminių medžiagų situacijos vertinimą ir gauti rezultatai leidžia geriau suprasti visą situaciją ir suprasti, kokios medžiagos paveikia endokrininę sistemą. Per tą patį laikotarpį mes ėmėmės ir konkrečių priemonių, kad spręstumėm šią endokrinę sistemą ardančių medžiagų problemą ir tos priemonės buvo įtrauktos ir į REACH bei kitus teisės aktus. Komisija taip pat aktyviai dalyvavo ir tarptautinėse iniciatyvose skirtose bandymų metodams sukurti ir ištirti tokių medžiagų poveikį. Taip pat turiu pasakyti, kad visai nesenai komisija pradėjo didelės apimties tyrimą, kurio tikslas yra apjungti visą naujausią mokslinę informaciją ir parengti rekomendacijas dėl testavimo metodologijų ir parengti tam tikrus kriterijus, kurie padėtų identifikuoti medžiagas, kurios yra pavojingos endokriniai sistemai. Ši studija bus apibendrinta kitų metų antroje pusėje ir jos rezultatai bus labai svarbus, jos bus atsižvelgta, kai peržiūrinėsime dabartinę Europos strategiją dėl tokių endokrinės tamardančių cheminių medžiagų ir tikimės, kad taip pat bus keičiama ir, keičiami ir dabartiniai teisės aktai tokie kaip ryšiai. Taigi apibendrinant pasakysiu, kad komisija žino, koks e, svarbus jautrus yra šis klausimas, kurį iškėlė šie du parlamento nariai. Ir aišku, mes labai daug dėmesio skirsime šiam klausimui, bandysime jį išspręsti, tačiau tai nebus labai lengva, nes trūksta žinių, trūksta informacijos. Tačiau, kaip sakiau, tai yra labai sudėtinga problema, kuriai tikrai skirsime daug dėmesio. Thank, thank Now, um... Ačiū. Pirmą papildomą klausimą užduos panas Jorgensen. Ačiū komisijos nary. Jūs sakote, kad 2012 metais parengsite ir pateiksite ataskaitą, e, kad pamatytume, ar yra būtina pakeisti teisės aktus. E, tačiau mes jau ir dabar galime konstatuoti, kokia yra padėtis. Juos reikia keisti. Mes turime REACH direktyvą ir mes žinome, kaip ta direktyva atrodo ir žinome, kad e, junginių, tokių medžiagų junginių, junginius, jų poveikį nėra atsižvelgiama teisės aktuose. Reikėtų taikyti būtent e, atsargumo principą, kalbant apie ypač pažeidžiamas vartotojų grupės kaip e, nešios moteris, vaikai. Ar komisija neturėtų jau dabar pateikti pasiūlymo dėl REACH direktyvos peržiūros, kad pakeistume E, procedūras, teisė, teisės aktus atitinkamas procedūras siekiant užkirsti kelią tokiems tokių pavojingų junginių taikymui, naudojimui. Prašom, ponė Patočnik. It, huh? E, kaip minėjau, tik reali problema šioje srityje yra tai, kad nėra pakankamai tvirtos mokslinės informacijos faktų. Iš principo teisingai sakote, mus saisto sutarties nuostatos taip pat ir atsargumo principo srityje. Taigi aš sakyčiau, kad reikia būti atsargiems ir visų pirma pasiremti kiek įmanoma tvirtesnė mokslinė informacija. Beje, nuo tų metų, 99, kuomet taikomas šis metodas, e, buvo atlikta jau 84 e, studijos bendryjoje. E, buvo tirta apie 2 milijonai jau bendryjoje ir vakar su kolegomis aptariau šią informaciją. Pagrindinė mintis yra tokia. Vis dar trūksta mums informacijos, kurią galėtumėm paremti konkrečias priemonės, bet e, be jokios abejonės galiu Jūs patikinti, kad labai aktyviai skirsiu dėmesį šiam klausimui ateityje. No. Dabar ponia Hol papildomą klausimą užduos. Um, Ačiū. Noriu padėkoti komisarui už atsakymą, tačiau mane labai nervina tokie dalykai. Jau 13 metų yra svarstomi tie dalykai. 84 studijas per 13 metų yra didelė dalis visuomenės, ypač negimę kūdikiai, kurie yra itin pažeidžiami tokių medžiagų tie pokyčiai, kaip jau parodyt, įrodyta, yra negryžtami. Žmonių gyvenimai sutrikdomi e, dar jie, prieš jiems gimstant. Taigi, ar galime pritaikyti atsargumo principą čia? Kas trukdo komisijai aiškiai įvardinti pavadinimus iš ryčių sąrašo, kad būtų galima žengti dar žingsnį į priekį ir uždrausti tas medžiagas? Komisarė. Vyf the... Galiu tik pakartoti tą patį atsakymą. Faktas yra tas, kad kai kalbame apie atsargumo principą, labai svarbu yra, kaip mes jį vertiname ir kaip jį taikome šioje srityje. Visų pirma, norėčiau, kad būtų surinkta daugiau duomenų. Dėl tos studijos ne, nepradėjome tokios studijos, kur norėjome sukaupti informaciją, kurią kaupėme per ES mokslinių tyrimų e, programas. Mes norėjome apžvelgti viską, kas vyksta aplink ir tą informaciją, kurią mes jau turime bendrai. Tai buvo tokie bendrieji ketinimai. Aš tikrai galiu suprasti, kad jūs tai nervina, piktina tikrai jau daug dėmesio suskiria šiai sričiai per šį pusmetį ir toliau intensyviai dirbsiu ir palaikysiu ryšį su jumis, kad galėtumėm imtis geriausių priemonių ateityje. Ačiū, ponė Ek, noriu užduoti papildomą klausimą. Much, Ačiū, pirmininkė. Dabar reglamentas dėl e, maistinių medžiagų vis dar leidžia e, daug įdėti afenolio man, ir, ir vis dar kyla pavojus, kad jis gali migruoti į maistą ir kad piliečiai gali kasdien turėti sąlyčio su tokiamis medžiagomis ir jos gali patekti į organizmą. Ką, e, ką Europos vaistų agentūra gali pasakyti dėl disfenolio A kokie bus ateities um, veiksmai, taip pat ir pagal REACH dėl bisfenolio A, ar, ar bus išimta šita medžiaga, ar ją bus uždrausta naudoti buteliukose skirtose kūdikiams ir taip toliau. The... Komisarė, kaip ir visa mokslinė informacija, kurią mes gauname, jeigu ji rimtai tai parodys, mes į ją atsižvelgsime, aišku, renkdami tolesnę politiką um, ir taip pat į savo argumentus, kokiu kokie teisės aktai turi būti parengi, parengti ir kokius dabar mes rengėme. Taigi viskas bus daroma žingsnis po žingsnio. Mes turime sukaupti informaciją, kurios dabar labai stinga šioje srityje. Problema yra labai rimta ir kai tik tai mes turėsime visą reikalingą informaciją, galiu Jūs patikinti, kad imsimės visų priemonių. Indeed, Dėkoju komisarui Patočnik. Dabar eisime prie 24 klausimo autorius Šunkelį. Kol kas jo nematau salėje. Ar kas nors perims jo klausimą, taip? Puiku. Tad 24 klausimas. Jie taip pat atsakinės komisijos narys Patočnik. Ačiū pirmininkė. Jei neklystų, matau, kad ir ponas Kelly grįžo į posėdžių salę. Potvinių direktyva buvo patvirtinta 2007-aisiais ir gyvenimo procesas dabar kaip tik vyksta. Pastarai praeitą mėnesį vyko naujų potvinių ir tai mums priminė, kokiu rimtų pasiekmių gali turėti potviniai ir, ir kaip svarbu užtikrinti potvinių rizikos valdymą, skirti dėmesį prevencijai, pasirengimui ir apsaugai. Potvinių direktyva reikalauja, kad visos valstybės narės parengtų išsamius planus ir mažintų potvinių riziką. Dar svarbiau, reikia konsultuoti su visuomenė, su suinteresuotam šalim ir valstybės narės taip pat turi bendradarbiauti tarpusavyje, kai kalba eina apie tarp valstybinius E, vandenis, baseinus ir taip toliau. Tad e, direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2009 gruodžio, na, o galiu pasakyti, šiandienai 12 šalių įvykdė šį galutinį terminą tačiau dešimt neinformavo mūsų apie tai ar perkelė visą tai nacionalinę teisę, o penkios informavo, kad tik iš dalies perkelė tas nuostatas į nacionalinę teisę ir komisija ketina pradėti pažeidimų tyrimo procedūras. Toliau. Kalbant apie valstybių narių informavimą, jos turi informuoti komisiją apie administracinius susitarimus. Galutinis terminas yra birželio 26 šių metų. Ir daug šalių, taip pat ir Airija, mūsų informavo, pateikė tą informaciją ir mes dabar tikriname, ar tikrai visa informacija apie institucijas, apie geografinę aprestį, apie atitinkamus skyrius tikrai yra pateikta. Svarbiausia įgyvendinimui tam tikri svarbiausi etapai dar nepradėti. Visos ES valstybės narės tam ruošiasi ir tie žingsniai yra tokie. Visų pirma, atlikti preliminarų potvinių rizikos įvertinimą 2011 metais, taip pat nustatyti potencialias teritorijas, kuriam kyla didžiausia potvinių rizika. Antras dalykas - parengti detalius potvinių rizikos planus, tai padaryti iki 2013 metų. Ir trečia parengti pirmuosius potvinių valdymo planus, tai turi būti padaryta 2015-aisiais. Visuomenė ir suinteresuotos šalis taip pat turi būti trauktos į konsultavimuose procesą prieš patvirtinant tuos planus. Dėl Airijos. Aš suprantu, kad įgyvenimo procesas tikrai vyksta ir Mes jokių būdų nemanome, kad Airija vėluoja įgyvendinti direktyvą. Jie mus informavo apie įstatymus dėl šios direktyvos nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę, taip pat pateikė informaciją apie administracinius susitarimus. Taip pat sveikiname ir tą faktą, kad Airija jau pradėjo bandomuosius projektus Dublino e, teritorijoje, taip pat ir Pietų Airijoje. Ir būtent tose teritorijose buvo parengti pirmieji potvinio rizikos planai, jie pateikti konsultacijoms. Airija taip pat e, dalyvauja ir europinių lygių visose procesuose, dalyvauja informacijos mainų procese tarp valstybių narių, taip pat diskutuoja dėl direktyvos nuostatų įgyvendinimo, pavyzdžiui, kaip reikia kovoti su skubiais e, kaip, kokių konkrečių skubių priemonių imtis potvinių atveju. Pirmininkė yra papildomų klausimų. E, visų pirma, žodis pono Kelį, po to pono Mitchell, o po to ponė Tikau. Pone Higgins, ar jūs irgi norėsite užduoti papildomą klausimą? Taip, tai ir jūs irgi įtrauksime. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Komisarė, dėkoju už detalų, išsamų atsakymą, tikrai tai vertinu. Papildomas klausimas. Jei šalis nesilaikys galutinių terminų, ar komisija uh, nuspręs neleisti jom pasinaudoti uh, solidarumo fondais potvinio atveju? Uh, kaip žinau, yra numatyta galimybė bent jau dabar naudotis to fondo lėšomis, ar tai keisis ateityje? Ponas Mitchell. Panas Keli uždavė šį klausimą ir aš noriu pasakyti dėl inform, keitimos informacija, ypač um, potvinių atveju. Aš gyvenu prie Dublino dar, uh, vietoje, ten uh, nedideli. Staigus potviniai padaro didžiulę žalos, taigi noriu paklausti, ar pasirengimo planuose turi būti tokios priemonės, kurios numatyt, numatytų, pavyzdžiui, tokias, tokias priemonės, kurios trukdytų sus, e, susikaupusiam dumblui užblokuoti šliuzo vartus ir taip toliau. Ar jūs galvojate, kad būtų galima pasidaryti pažangiają praktiką ES ir šiais klausimais, ar reikėtų skatinti tokius praktikos mainus? Pone Tikau. Prevenirea și gestionarea riscolor de inundații presupune rezolvarea potvinių rizikos prevencija reiškia, jog mums reikia ieškoti hidrologinių problemų sprendimo tarptautinių mastų ir papildomų investicijų. Ar komisija ketina imtis bendros politikos, kalbant apie vidaus vandenų valdymą ir taip kaip tas vyksta ir kitose politikos rytise ES, taip pat imtis bendro požiūrio, kalbant apie aplinkosaugos aspektus Ir kalbant apie tas teritorijas, e, e, kurie, kurios yra tose potvinių regionuose ir jų plėtrą. Eh, Ponas Higgins dar norėjo užduoti klausimą. Eh, Ačiū pirmininkė. Bunnegar, de Shopi agus de Litriacht agus de Chihiacht ar costas beagna 1 biliún euro potviniai daro didžiulę žalos airijos žmonėms, daug namų ūkių nukenčia nuo to. Didžiausia problema Airijoje yra aplaidumas, ypač kai eina kalba apie statybas potvinių užsiemiamose vietose, neatsižvelgiant į potvinių daromą žalą. Ačiū pirmininkė. Prašom, ponia Patočnik. Prašyčiau jūsų atsakinėti trumpai, kadangi iš tikrųjų rytoj bus diskusijos dėl potvinių. The... Būtinai pasistengsiu kalbėti trumpai. Dė, visų pirma, dėl finansavimo. Atrodo, daug iš jūsų kalbėjote apie tai. Yra dvi galimybės. Viena yra prevencija, kuomet galima galvoti apie sanglaudos lėšas jeigu kalbame apie europinį lygmenį, tai būtų būtent veikla susijęta su tuo. Kitas atvejis, kuomet jau ištinka gaivelinė nelaimė, tuomet galima svarstyti kitą galimybę, kurią paminėjo gerbiamas parlamento narys, tai yra ES solidarumo fondas. ES solidarumo fonde yra labai aiškios gyveninimo gairės, kokia turi būti žala ir taip toliau. Ir kai eina kalba apie Airijos parešką gauti pagalbą iš solidarumo, solidarumo fondo. Čia žala buvo mažesnė nei nustatyta riba, tačiau komisija vis tik tai vertina tą paraišką. Kaip aš jau sakiau, E, žala yra mažesnė nei nustatyta riba, kad būtų galima panaudoti solidarumo fondo lėšas 0,6 procento, tačiau e, ta, ta, tokios yra sumos, kad būtų gali, e, žala, kad būtų galima mobilizuoti pagalbą. Jeigu taip yra, tai tuomet pagalbą galima garantuoti. Tačiau aš manau, kad nereikėtų painioti čia dviejų dalykų koks yra vieno, vienos priemonės taikymo tikslas ir koks yra kitos priemonės tikslas. Uh, dėl, dabar dėl dalymosi pažangiausią praktiką. Manau, kad labai svarbu, jog valdymo planai būtų parengti tinkamai ir laiku. Jeigu jie bus parengti tinkamai ir laiku, įvertinant taip pat ir poveikį per sieną, mes tikrai galėsime tai atsižvelgti rengdami vandens pagrindų direktyvą, tą, tai yra taikant tą požiūrį, kuomet atsižvelgiama į upių baseinus, o ne į valstybių sienas, kuomet galima būtent užtikrinti sąlygas, kad reikalavimus įgyvendinti, kad valstybės narės privalėtų bendradarbiauti, ieškoti sprendimų per sieną. Toliau, 2012 metais mes norime turėti jau taip vadinamąjį tokį bendrąjį planą dėl vandenų. Ir čia bus trys temos, kurios bus nagrinėjamos. Pirma, pateksanti į mūsų dėmesio centrą bus, aišku, sausros ir tai, kas yra susijęs su sausromis. Ačiū. Ačiū, ačiū visiems. Kaip jau sakiau, rytoj diskutuosime dėl e, potvinių. Dabar 25 klausimas. Markūnai ties Mikulinės užduotas. Pone Patočnik, prašom, jums žodis. Thank you. Ačiū. Tiesa, kad pagal poveikio aplinkai vertinimo direktyvą atsakomybė už reikalingos informacijos surinkimą ir pateikimą viešo sektoriaus tarnyboms yra pavesta projekto vadovui. Tačiau tai dar nereiškia, kad um, poveikia aplikai vertinimas bus tik dalinis ar neskaidrus, kadangi yra atskir, numatytos reikalingos apsaugos priemonės dėl to, kad būtų nepriklausomai įvertintas poveikis aplinkai. Visą tai randame e, minimalios informacijos, kuri turi būti paveik, pateikta ataskaitoje dėl poveikia aplinkai įvertinimo reikalavimuose, kas turi būti pateikta agentūrai. Taip pat yra atitinkamai informacija, kuri būti, turi būti tenkiama kompetitingoms valdžios institucijoms institucijoms. Visa informacija, kurią e, turi pateikti projektų vadovai, turi būti pateikta e, poveikio aplinkai įvertinimo agentūroms ir su jie turi būti sudaryta galimybė susipažinti. Aišku, galima e, užginčyti šios informacijos tikslumą ar patikimumą bet kuriame etape iki galutinio sprendimo prieimimo. Tai reiškia, kad kompetitingos aplinkos apsaugos agentūros gali panaudoti visus savo įgaliojimus ir įvykdyti pilną NVO ar suinteresuotų šalių pateiktos informacijos patikimumą. Ir labai dažnai jos tai padaro, užginčia visą įvertinimą pasiremdamos pateiktais duomenimis, kuomet jie netitinka realios informacijos arba a, aiškiai yra netitikimas. A, poveikio aplinkoje įvertinimo reikalavimams. Be to, projekto patvirtinime turi būti atsižvelgta į pasitarimų, konsultacijų rezultatus ir į pateiktos informacijos įvertinimą. Visa tai taip pat yra pateikiama visuomeniai. Tačiau, atvirai sakant, jūsų klausimas yra tikrai aktualus. Jau 20 metų yra įgyvendinamos šios nuostatos ir mes išryškiname tas rytis, kur reikalinga patobulinimu. Padarėme išvadą, kad ši direktyva turi būti peržiūrėta. Mano tikslas yra parengti naują tekstą, kuriame dar bus sustiprinta aplinkos apsauga, kur bus atsižvelgta į klimato kaitos, energetikos, biologinės įvairovės iššūkis, bus teisingumo teismų e, jurisprudencija integruota, bus taip pat įvertintos visos egzistuojančios procedūros. Šiame kontekste poveikio aplikai įvertinimo kokybė bus esmė esminis klausimas. Ir aišku, kad čia dar yra galimybių daug ką tobulinti. Viena vertus, kokybės kontrolė e, poveikia aplinkai įvertinimo kontekste, kai informacija teikiama projektų vadovo, gali būti pagerinta, bet to ir e, e, pačio proceso kokybė gali būti sustiprinta. Mano tarnybos jau pradėjo dirb, darbą peržiūrint šią direktyvą ir iki birželio pabaigos prasidės plačios konsultacijos su visuomenė ir suinteresuotomis šalimis. Labai kviečiu kviečiame jūs dalyvauti, išsakyti savo poziciją. Kuomet surinksime visą reikalingą informaciją ir duomenis, komisija išryškins galimas politikos priemonės, kurios leis pakeisti, pakoreguoti šią direktyvą, kad būtų galima užtikrinti poveikio aplinkai įvertinimo nepriklausomumą. Visi pasiūlymai aišku, turės atitikti teisės aktų poveikio įvertinimą. Dar kol kas negaliu pateikti Jums konkrečios datos, tačiau aš ketinu šį pasiūlymą pateikti dar per savo kadenciją, nes aš manau, kad kuo anksčiau, tuo geriau, bet vis tik tai dar mūsų laukia labai didelis rimtas darbas. Thank, thank you, Dėkoju komisarui. Vertėjai man e, duoda signalą, kad kalbėtojas kalbėjo per greitai. Bet norėčiau pasakyti vertėjams, kad e, mūsų yra nedaug ir galime kalbėti ir pasakyti, ką turime pasakyti, nes visa tai bus pateikta ir raštu. Papildomas klausimas klausimo autorės. Ačiū gerbiamas komisarė už jūsų išsamų atsakymą. Šita problema, aišku, jinai svarbi tiek valstybėms narėms, tai yra e, svarbi tame kontekste, kuomet vykdomi projektai valstybėse narėse, lokaliai, bet tai yra svarbu ir kalbant apie tarptautinius projektus ir kaip pavyzdys ko gero tai būtų energetikos infrastruktūros projektai e, tas pats nord stream projektas baltijos e, jūroje ir tai e, ką jūs išvardinote kad ir, ir visuomenė turi teisę dalyvauti ir, ir kad vykdytojai lyg ir turėtų atsižvelgti į visuomenės nuogastavimus tačiau kažkaip nebuvo atsižvelgta nei, nei, nei į nepriklausomų mokslininkų informaciją tad užtat mes šiandien ir kalbame apie tą būtinybę sukurti nepriklausomo poveikio aplinkai vertinimo mechanizmą ir aš tiesiog norėčiau paklausti ar jūs manytumėte kad europos komisija e, na taip sakyti reguliuotų valstybių e, narių e, nacionalinę teisę šituo, šituo klausimu ar tarkim kuomet tai yra tarptautinis projektas pati europos komisija galėtų na, įsikišti į, į tokius dalykus. ačiū. Prašau, komisarė, trumpai atsakyti. Na, iš esmės vėlgi jūs uždavėt tikslingai labai teisingą klausimą. Jei projektas arba investicijos neturi poveikio tarp valstybinių mastų, tai tuomet aišku, kai viskas turi vykti. Ir turime taikyti subsidiarumo principą. Ir tikrai daugiau neturėčiau ką pasakyti. Jei procesas yra skaidrus, jei išsakytos visos nuomonės, ir būtent to ir siekiama EIA direktyvos pataisimais praeitįje 2003 metais, nes tuo met buvo bandoma suderinti tas nuostatas su Arvuso konvencija ir, na, tuo met, aišku, procesas yra toks, kokį minėjote. Tačiau viskas komplikuojasi, kai kalbam apie tarpvalstybinius atvejus jau tokiais tarptautiniais atvejais dabar direktyvoje yra pasakyta, kad dėrybos arba informacijos mainai turi būti vykdomi tarptų, kas yra tiesiogiai suinteresuoti, kas įtraukti į procesą. Tai yra, reikia laikytis ir ESPO konvencijos. Nepamirškime, kad kai kalbam apie ES, ES valstybių narės, tai būtent ši direktyva ir taikoma. Atvirai kalbant, e, mes irgi turim tam tikrą procedūrinį vaidmenį. Turime užtikrinti, kad e, atsižvelgta ir vykdytos visos būtinos procedūros, jų etapai. Tai yra tokios procedūros, kurios idealiu atveju reikštų, kad galiausiai parengamas nepriklausomas poveikio vertinimas, kurį iš pradžių užsako ir parengė projekto e, vykdytojas, kurį vėliau peržiūri valstybės narės atitinkamos institucijos. E, mes turime garantuoti tokį nepriklausomą ataskaitą. Toks, tokia yra pagrindinė koncepcija. Ir kalbant apie tokį aplinkosauginį vertinimą, svarbiausia yra, kad būtų rimtai atsižvelgiama į poveikia aplinkai, kai yra daroma bet kokia investicija. Antras svarbus dalykas - užtikrinti, kad būtų vykdomos viešos konsultacijos ir kad viskas būtų skaidru. Tačiau taip, jūs einat tinkamą linkmę, užduodat labai teisingus klausimus ir aš suprantu jūsų argumentus. Ir tikrai šiuos argumentus ir šiuos klausimus reikės detaliai spręsti peržiūrint EIA e direktyvą. Kol kas negaliu pasakyti, kokie kryptimi mes konkrečiai eisime. Diskusijos dar tik prasideda ir aš be abejo ateityje visas šias detalės dar peržiūrėsiu. Ponas Zemka norėtų užduoti papildomą klausimą, tačiau turim atsižvelgti į tai, kiek liko laiko ir tai, kad jūs jau šiandien uždavėt vieną klausimą, todėl dabar jums žodžio negaliu suteikti. Kolegos, turiu jums pasakyti, kad uh, užduosime dar paskutinį klausimą ir jau po jo baigsime diskusijas. Atsiprašau tų kolegų, kurie atėjo ir norėjo išklausyti komisaro Barnie atsakymus. Jis juos turės pateikti raštu, bet mes turime posėdį baigti 8.30. Būtent todėl, kad yra taip numatyta, nes ir vertėjai turės vėliau grįžti dar dirbti nuo 9 ir jiem tikrai taip pat reikėtų padaryti pertrauką. Ir tikrai negalim nieko keisti. Labai atsiprašau, bet tokia yra tvarka. Visų pirma, žodis uh, o moteriams. Pone Harkin. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai, tik noriu užduoti klausimą kodėl leidot vienam komisarui užduoti penkis klausimus, o kitam tik tai vieną? Manau, kad tam buvo kažkokių priežasčių. Galbūt reikėjo užduoti dviem komisaram po tris klausimus, o ne vienam penkis, o kitam tik vieną. Kokios priežastis? Nes tie klausimai buvo pateikti tokia tvarka. Pone Latvort. Kaipgi su komisaru Dali, ar mes jį visai praradom, ar jis dingo? Kokia prasmė numatyti tam tikrą darbų eigą ir tvarką, jei paskui vis dėlto negalim tų klausimų pateikti? Tikrai labai netinkamai yra planuojamas darbas, jeigu dėl laiko trūkumo galiausiai gaunas taip, kad jūs išmetat vieną komisarą. Pirmininkas sako, na, iš ties du, o ne vieną. Ponas Harper. Pirmininkė, norėčiau, kad informuotumėte biurą. Kalbu kaip vidaus rinkos komiteto pirmininkas. Du pagrindiniai e, komisarai, kurie svarbus mano komitetui, neturės galimybės atsakyti į mūsų pateiktus klausimus. Jeigu jau posėdžio pradžioje žinojote, kad tai bus ir akivaizdu, kad jūs taip ir žinojote, žinojote, kad bus ribotas laikas, reikia elgtis kitaip. Tikrai buvo visai nebūtina pačioj pradžioj atsakinėti tuos du klausimus, kurie nebuvo konkrečiai skirti jokiam komisarui. Šių parlamentų nariai užduod, šio parlamento nariai užduoda klausimus konkretiem komisaram ir nori konkrečių atsakymų. Ir jei vėl kada nors pasitai, pasitaikys tokią situaciją, manau, kad tikrai reikia kažką keisti. Jūs tiksliai žinojate, kiek laiko yra skirta šiom diskusijom, tad turėjote tikslingai paskirstyti laiką tarp trijų komisarų, kurie pasivargino ir čia atvyko. Nes tikrai belieka tik piktintis tuo, kad komisarai atvyksta taip vėlai į šį parlamentą, o mes jų net neišklausome. Taigi, aš reikalauju, kad jūs informuotumėte biurą ir kad atsiskaitytumėte biure už tai, kas vyksta dabar posėdžių salėje. na, visuose rūmose, visuose posėdžiuose būna taip, kad pritrūksta laiko. Taip atsitiko ir šį kartą. Ponas Poselt, vėliau suteiksiu Jums žodį, dabar žodis ponui Pavastankos. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau prisijungti prie tos kritikos, kuri buvo išsakyta dėl nelogiškai ir netinkamai paskirstito mūsų darbo laiko. klausimai, kuriuos turėjom aptarti, yra ypatingai svarbus. Vienaip ar kitaip nepamirškime parlamentinės kontrolės ir reikia užtikrinti gerą, tinkamą pusiausvirą. Juk į kai kurios klausimus atsakymai galėjo būti itin glaudus, itin trumpi, konkretūs. Tikrai turime na, parodyti savo pagarbą komisaro Barnie bei kitiem komisaram, kurie uh, nepagaili savo laiko atvyksta pas mus ir nori atsakyti į mūsų klausimus. Mes turime taikyti parlamentinės demokratijos principus. Jie turi būti grindžiami konkrečiom taisyklėm. Aš tikrai nenoriu kritikuoti viso parlamento, tačiau reikia laikytis taisyklių. Na, mes pradėjome vėliau, kadangi kai kurie komisarai, kai kurie parlamentarai dar nebuvo susirinkę. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl vėluojame. Ponas Posalt. Pone pirmininkė, nuo 94 metų dalyvavau kiekvienoje klausimų valandoje ir dar tokio skandalo nepatyriau. Yra visiškai normalu sutrumpinti klausimų e, laiką kiekvienam komisarui. Ir e, aš turiu klausimą, pirmą klausimą komisarui dalį ir aš buvau tikras, kad, man, kad sulauksiu to laiko. Aš specialiai išėjau iš susitikimo su ponu Baroso ir nu, 45 minutės sėdžiu čia ir laukiu, kol pa, pa, ateis mano eilė. Norėčiau, kad jūs praneštumėte biurui apie tokią, tokią, tokį skandalą. Aš nesutinku su tokia procedūra ir aš nenoriu, kad jūs taip trumpintumėte mūsų laiką. Mes taip pat e, jūs turite suvokti, kad mes turime ir, taip pat ir savo teisės ir taip yra visose parlamentuose ir pas Britus ir kur nors kitur. Uh, you, said, Ačiū, kaip jau sakiau, visose parlamentuose, visose šalyse uh, uh, klausimų valandai skirtas laikas kažkada baigėsi. Dar vieną klausimą uh, suteiksiu galimybę užduoti ponai Van Bremt. Mr. Potočnik, you have the floor. Pone Patočnikai, jums žodis. You, Ačiū pirmininkė. Laukinių paukščių ir habitatų direktyvos Natūralių buveinių direktyvas leidžia užtikrinti e, tiek aplinkos apsaugos, tiek ekonominės veiklos pusiausvyrą. E, komisija negalvoja, kad dabar reikėtų atlikti tą žiūrą dėl šių priežasčių. ES gamtos e, teisės aktuose yra sukurtas tikras gamtos apsaugos modelis, kuris paremtas mokslui gali būti tinkamai gyventinamas ir pasiremia ekosistemų apsauga. Natūra tinklas yra viena iš pažangiausių, lankščiausių ir tinkamiausių gamtos gamtos apsaugos sistemų pasaulyje. Tai yra vienas iš didžiausių ES aplinkos politikos pasiekimų. Biologinė įvairovė yra vienas iš pagrindinių komis, šios komisijos kadencijos prioritetų. Kova taryba patvirtino, kad mes siekėme užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą ir taip pat iki galo gyventi laukinių paukščių apsaugos ir natūralių buveinių um, direktyvas ir paspartinti natūros tinklo sukūrimą. Dabar uh, kalbame apie teisės aktų įgyvenimą visoje Europoje. Mm, Natūra 2000 uh, vietovių paskirimas jau beveik baigėsi ir dabar e, svarbu užtikrinti, kad Natura 2000 tinklas būtų tinkamai valdomas su pakankamais ištikliais, kad galėtų tinkamai pasiekti nustatytų tikslų. ES e, natūralių buveinių direktyva yra unikali lanksti priemonė, kuri leidžia užsiimti ūkininkavimu, žvejybą, medžioklę, kitais um, ūkio projektais, kad tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas mūsų gamtinis paveldas. Natūra e, vietos yra tokios, kur jo nėra visiškai blokuojama žmogaus ekonominė veikla, tačiau yra saugoma nuo žmogaus netinkamos intervencijos. Bet tai ne, nereiškia, kad visa ekonominė veikla turi būti išalita Natūra 2000 vietose. Yra, yra puikių pavyzdžių, kaip kad, pavyzdžiui, Antverpeno uostas, kuriame tik lankiausi ir kuris minimas jūsų klausime, kur puikiai um, ekonominė veikla yra vykdoma greta um, gamtos apsaugos. Taigi, akivaizdu, kad direktyvų tinkamas įgyvenimas įgyvendinimas ir ankstyvas atsižvelgimas į gamtos apsaugą yra labai svarbus, labai svarbus ir visos visuomenės suinteresuotų grupių įtraukimas į visą procesą. ES dar nepasiekė politinio tikslo sustabdyti biologinį įvairovę 2010 metais ir mes turime įvertinti, kodėl mums nepavyko tai padaryti. Šiame kontekste taip pat turėsime detaliai įvertinti, ar mūsų dabartinių teisės aktų gyvenimas e, e, atliekamas efektyviai užtikrinant biologinės įvairovės apsaugą apsaugą ir tada padarysime išvadas, kokiu patobulinimu reikia. Panas, Pone Vambremt, papildomą klausimą gal pagėdėsite užduoti? Labai trumpai. Tokio atsakymo ir norėjau. Labai daug aplinkos apsaugos organizacijų, bet taip pat ir um, ekonominės veiklos subjektų galvoja, kad um, tai yra geros direktyvos ir mes norėjome iš jūsų tai ir išgirsti. Puiku, ar jūs tenkina ši situacija? Visus tenkina, visi dauguma džiaugiasi, taigi dabar darome peršauką iki 9 vakaro.